Dames en heren, jongens en meisjes, ladies and gentlemen, messieurs, mesdames, mesdames et messieurs, pardon. Nous allons commencer cette réunion formelle, constitutive de la Commission du développement, eu égard à la future probable présidente. Pabandysiu kalbėti prancūziškai, sako pirmininkas. Tikiuosi, kad labai daug klaidų nedarysiu, bet Galite mane taisyti. Norėčiau pasakyti, kad viskas, visi mūsų pasisakymai gali būti girdimi e, internetu. Taigi, nekrapštykite nosies, sako pirmininkas. Aš e, esu pirmininko kėdėje, nes dirbau praėjusios sudėties komitete vicepirmininku. Ir norėčiau e, pristatyti mūsų naująją pirmininkę. Tik, tikėtina, kad ji ir bus mūsų nauja pirmininkė, nors ar šimtų procentų nežinome, ar, ar yra kvorumas, atrodo, kad yra. Ir jeigu jis yra, norėčiau pasiklausti. Ar yra kandidatų iš šio komiteto pirmininkus? Pone Kres. Bouton, c'est le plus important, n'est-ce pas Donc, euh, bon, je suis Catherine Grèce du groupe des, des Verts AL. Mygtukai yra svarbiausias dalykas. Čia, ar ne? Aš esu Grės, atstovauju Žaliųjų frakcijai ir savo, mūsų frakcijos vardu norėčiau teikti ponios Eva Žoly kandidatūrą į komiteto pirmininko pirmininkės postą. Kandidatė sutinka būti nominuota į pirmininko postą. Atsakas taip, mielai. Džiugu. Jūs be abejo užpildėte savo finansinių interesų deklaraciją. Prašome paspausti mygtuką, kad įsijungtų mikrofoną. Taip, aš ją užpildžiau. Ir viską, ir pateikiau visą reikalingą informaciją. Pirmininkas, ar bus kitų kandidatų, kitų nominacijų? Dėl posėdžio vedimo tvarkos? Quand je suis en, en VO, ce qu'on est en train de dire, J'ai en même temps que votre voix en français une traduction en allemand. Donc, euh, je... Girdžiu jūs ir e, vertimą į vokiečių kalbą ausinėse. Man atrodo, ir kitiems turėtų girdėtis tas pats, nebent e, mano ausinės kažkokios kitokios. Ar galėtumėme, e, ar galėtų technikai pasirūpinti, pasidomėti tuo dalyku? Que cela cesse. Pirmininkas tikiuosi tą problemą išspręs, kad tą problemą greitai išspręsime, nes turime kitų darbų. Atrodo, kad turime vieną kandidatę į pirmininkės postą. Ir jeigu niekas neprašo slapto balsavimo, atrodo, kad niekas. Tuomet ponė Žoly pirmininkas, e, vystimosi sektoriuje dabar yra labai sudėtingas laikotarpis, nes šis sektorius kenčia dėl finansinės krizės, dėl klimato krizės. Ne, ne, tikriausiai neprisimename tokio sudėtingo laikotarpio ir tikrai dabar sunku yra siekti tūkstantmečio plėtros tikslų. Ir visi dirbsime drauge, visi esame toje pačioje barikadų pusėje nes visi norime, kad Europa vaidintų svarbu vaidmenį, užtikrinant teisingumą visame pasaulyje, ypač besivystančiuose šalise. Jūs esate parašiusi knygą e, Teisingumas apsuptyje. Tikiuosi, kad kita jūsų knyga, kurią parašysite, vadinsis vystimasis apsupties sąlygomis. Bet kaip ten bebūtų, man atrodo, kad mes

c'est avec une grande émotion que j'accepte cette mission. Je sais, esu labai laiminga galėdama priimti šias pareigas. Ir manau, kad Europos parlamente mm, vystimosi komitetas yra vienas reikšmingiausių, kadangi susidurėme su labai įvairialypėmis problemomis, kaip kad klimato kaita ir taip pat kokias pasiekmes tai atneša besivystančiams valstybėms. Yra įvertinta, kad šimtai milijonų dolerių, faktiškai trilijonai dolerių bus reikalinga tam, kad mes galėtumėme tas problemas išspręsti ir dabar tų išteklių neturime pakankamai. Šimtai milijardų dolerių yra skiriama vystimosi politikai ir to tikrai nepakanka tam, kad mes galėtumėme pasiekti kovos su klimato kaita tikslus. Na ir kyla pavojus, kad mes paukosime vystimosi politiką klimato kaitos e, politikos altoriuje. Ar finansų krizės, e, dėl finansų krizės priežasčių. Finansų krizė matyti dar e, gilės laikui bėgant ir dabar mums teks pareiga sąmoninti piliečius tam, kad jie suvoktų, kad vystimosi politika yra pirmasis prioritetas. Būtent tą mes turėsime, toje srityje turėsime dirbti ypatingai efektyviai per ateinančius penkerius metus. Na ir norėčiau trumpai prisistatyti. Prieš išrink, išrenkant mane į Europos parlamentą, aš septynerius metus prieš tai dirbau Norvegijos vyriausybėje vystimosi politikos klausimais. ir bandžiau suvienyti institucijas įvairias kovai su korupcija, e, pinigų plovimu ir e, e, mokesčių politikos palankės sąlygas sukūrenčiomis zonomis. 20 metų Prancūzijoje praleidau, dirbau prokuratūroje ir taip pat kituose teismuose. Taigi manau, kad mano patirtis leis mums visiems atlikti puikių, daug puikių darbų per ateinančius penkerius metus. Na, o dabar turėsime išrinkti keturis vicepirmininkus iš šio komiteto valdybą. E, esu gavusi vienos, vieną, ne, atsiprašau, keturias kandidatūras, nominacijas e, vicepirmininkų postams užimti. E, pirmojo vicepirmininko kandidatūra, ponė Šiflė. Štai ją matau jau salėje. Ar jūs sutinkate užimti pirmojo vicepirmininko postą? Taip, sutinku ir padarysiu viską, ką galėdama tam, kad um, garbingai atlikčiau šias pareigas. Dėkoju. Ar užpildėte finansinių interesų deklaraciją? Taip užpildžiau. Dėkoju. Ar yra kitų kandidatų užimti vicepirmininko postui? Jeigu ne, tuomet siūlau išrinkti ponę Šefler e, jos kandidatūrą patvirtinant plojimais. norėčiau paprašyti ponios e, Stifler prisijungti prie manęs e, prezidiume. No, d'accord. J'ai reçu la proposition de la nomination. Aš e, taip pat esu gavusi kito vicepirmininko kandidatūrą, būtent pono Deva kandidatūrą, kuris užimtų antro vicepirmininko postą. Ar jis yra salėje? Taip. Ar jūs sutinkate užimti antrojo vicepirmininko postą šiame komitete? Taip, ponė pirmininkė, aš sutinku. Dėkoju. Ar jūs užpildėte finansinių interesų deklaraciją? Taip, užpildžiau ar yra kitų kandidatų į antrą vicepirmininko postą. Jeigu ne, tuomet siūlau patvirtinti pono Deva kandidatūrą, kaip antrą vicepirmininko kandidatūrą, e, plojimais. Norėčiau pakviesti poną Devą prisėsti šalia manęs. E, Prezidime, prašau.

J'ai reçu la proposition de la nomination de M. Saniki euh, comme trois. O dabar norėčiau pasiūlyti poną Zanikį užimti, atsiprašau, ponę Zanikį užimti trečiosios e, pirmininko pavaduotos pareigas. Ar jūs esate salėje, ponė Zanikė? Ar jūs pritarėte tam, kad būtumėte išrinkta trečiaja pirmininko pavaduotoja šiame komitete? Ačiū. Na, aš tikrai turėčiau žinoti, kaip veikia mikrofonas. Labai ačiū. Be abejo, Aš esu šiek tiek e, susijaudinusi dėl to, kad mane pasiūlėte užimti pirmininko pavaduotojos pareigas, bet tam pritariu. Ar jūs užpildėte savo finansinių interesų deklaraciją? Taip? Ar yra daugiau kandidatų į trečiojo pirmininko pavaduotojo pareigas? Jeigu ne, tokiu atveju aš siūlau ponę Zanikį plojimais, e, pasveikinti plojimais. Aš norėčiau paprašyti ponios Zanikė ateiti į priekį ir atsisėsti šalia mūsų. Fumte para. J'ai reçu la proposition de la nomination de... Gavau pasiūlymą ponę Kretil paskirti ketvirtuoju mūsų komiteto vicepirmininku. Jos šiuo metu nėra salėje, tačiau ji mums parašė laišką. Ponas Martinės paskaitys tą laišką. Labai ačiū, aš tą laiško neskaitysiu, tiesiog norėčiau pasakyti, kad ponė Kreti dėl asmeninių šeimininių priežasčių negalėjo pas mus atvykti. Ji yra socialistų frakcijos kandidatė ir dėl to į manęs paprašė atstovauti jos kandidatūrą. Praėjusios kadencijos metu ji buvo labai aktyvi šio komiteto narė. Ji mielai priima siūlomas pareigas, taip pat ji yra užpildžiusi finansinių interesų deklaraciją. Uh, Labai džiugu, džiugu, kad aš ją šiandien galiu atstovauti. Gerbiama pirmininkė, jūs jau pati gavote ir tą laišką, kurį parašė pane Kreti. Labai ačiū ponui Martinės. Taigi pane Kreti priėmė e, šias pareigas, ketvirtojo vicepirmininko pareigas ir tai patvirtino raštu. Ar būtų daugiau kandidatų į ketvirto vicepirmininko pareigas. Jeigu ne, tuomet aš siūlau patvirtinti ponę Kretiu šias pareigas plojimais. Kągi, tuo ir baigiame rinkimus į pirmininko ir pirmininko pavaduotojų pareigas. Prabėgus mes ne vienerius metus turėsime kartu dirbti, taigi aš siūlau visiems prisistatyti. Galbūt kalbėkite trumpai, tiesiog pasakykite savo vardą, pavardę, iš kur esate, kaip įsivaizduojate darbą komitete, kokiu ateities vizijų turite. skiriu visiems po vieną minutę prisistatymai. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš esu Nojus Bunga. Esu kilęs iš Prancūzijos užjūrio teritorijų. Ramėjame vandenyne. Aš esu dešimt metų dirbęs savo šalies vyriausybėje, o dabar tapau Europos parlamento nariu. Kokio aš tikiuosi iš darbo šiame komitete? Aš tikiuosi, kad Europos parlamentas teisingai gyventins, teisingai puoselės santykius tarp ES ir užjūrio teritorijų ramiame vandenyje. Taip pat tikiuosi, kad bus palaikomi glaudų santykiai su ramio vandenino šalimis. Taigi būtent to aš ir tikiuosi, dirbdama šiame komitete. Pirmininkė, prašau sėdėti, Kai pasisakote, sėdėkite, nes e, antraip e, prašiau veikia mikrofonas. Pane Štifler. Ačiū, aš esu iš Milhauseno, Oberain teritorijos, Oberain regiono. Aš atstovauju moderniųjų kairiųjų partija. Prieš kelias dienas pradėjau dirbti Europos parlamente. Anksčiau studijavau farmaciją, taigi ne iš karto pasukau į politiką. Aš esu ištekėjusi, turiu du vaikus, Dabar suteiksiu žodį savo kolegai. Jeigu norite gauti daugiau informacijos apie mane, tai mane tiesiogiai ir kreipkitės. Aš esu Niržydėva, dirbu šiame komitete jau dešimtį metų, dvi parlamento kadencijas. Manau, kad tai labai svarbus komitetas. Buvau APP e frakcijos koordinatoriumi komitete, daugia su Martensu, bei kitame komitete Dirbu dabar jau nebe EPPAD e frakcijoje dėl priežasčių, kurių negalėjau įtakoti. Dabar priklausau konservatorių reformatorių frakcijai. Prieš tapdamas EP nariu buvau Britų parlamento nariu ir e, Meidžero vyriausybės laikotarpį dirbau vyriausybėje. mūsų komiteto tenka spręsti sudėtingiausius pasaulyje iššūkius. Tai yra dirbti vystimosi srityje krizės metu. Mes turime paremti skurdžiausiai pasaulyje gyvenančius žmonės. Tai iš esmės yra tam tikro masto politinė kova. Ačiū. Laličiai. Grazie. Eh, mi chiamo Iva Zanicchi. Iva. Sono... Pone Zanicchi, ačiū, esu Italija. nesu e, labai patyrusi politikoje. Aš esu iš šau verslo, 20 e, metų dainavau, buvau dainininkė. Ir paskui nusprendžiau, kad turiu kažkaip prisidėti, kažkaip atsidėkoti už viską, ką gyvenime patyriau. Mm, aš pažadu savo su atsidėjimu ir meilė dirbti šiame komitete ir manau, kad tai tikrai nepaprasta užduotis. Rengiuosi rimtai dirbti šiame komitete ir dažnai nepasitikima žmonėmis iš šau pasaulio ir aš tai galiu suprasti, bet manau, kad aš, na, ne šiaip kokia dainuojanti mergužėlė, aš tikrai esu pasirengusi nusekliai dirbti. Voilà, je, vais, je vous donne la parole et je vous rappelle une minute chacun, nous sommes nombreux. Pirmininkė, grįšime prie kitų komiteto narių ir prašyčiau visų pasisakyti neliau kaip vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Norėčiau visų pirma pasveikinti jūsų išrinkimu iš šio komiteto pirmininko postą. Aš esu Gay Mitchell ir paskutinėme parlamente buvau šio komiteto nariu, rengiau pranešimą apie vystimosi priemonę dėl reglamento, kuriuo buvo apjungti penki teisės aktai. Taip pat rengiau pranešimą mm, dėl maisto produktų reglamento. Aš esu dirbęs Airijos parlamente, esu buvęs Airijos vyriausybės Europos reikalų ministru. Kalbant trumpai, 11 milijonų vaikų miršta kiekvienais metais, 60 milijardų žmonių net, neturi švaraus vandens. Ir aš manau, mes turime dirbti visi drauge, kad išspręstume tokius klausimus. Ačiū. Nazywam się Filip Kaczmarek, jestem posłem. Aš esu Filipas Kaczmarekas, e, parlamento narys iš Lenkijos per paskutinės kadencijos parlamente, dirbau šiame parlamente, manau, kad šiame komitete, manau, kad jis svarbus komitetas. Aš buvau stelkęs dėmesį į naujokės Europos Sąjungoje, siekiau užtikrinti, kad ir jos dalyvautų e, šioje srityje. Ir aš specialiai nepas, ne, nevartau termino naujos narės, aš kalbėjau apie šalis, kurios tiesiog yra mažiau patyrusios. Anksčiau esu buvęs Lenkijos parlamento nariu ir taip pat dirbau e, vietos vyriausybėje. Ačiū. You, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš esu Jurk, e, parlamento narys iš Vengrijos. Esu naujas šiame komitete, bet ne naujas parlamente parlamente, esu dirbęs EP anksčiau, esu dirbęs taip pat Vengrijos parlamente, užsienio reikalų komitete. Žinau, kad šis komitetas yra labai svarbus. Norėčiau būti naudingu jo nariu. Ir aš dirb, taip pat rengiuosi dirbti energetikos komitete ir aš žiūriuosi, kad šių dviejų komitetų sritis persidengia, pavyzdžiui, tokiais klausimais kaip klimato kaita. Taigi džiugiuosi, būdamas čia. Ik uh, heet Thijs Berman. Ik was journalist 20 jaar lang tot ik in het eh, Europees parlement kwam. Alltså, Bermanas, buvau žurnalistu anksčiau, 2004 metais pradėjau darbą Europos parlamente, žemės ūkio srityje daugiausia, ir taip pačiame komitete. Na ir vystimosi komitetas yra ta vieta, kur tikrai e, glūdi mano širdis. Esu įdėjęs daug širdies į šį darbą ir manau, kad ES turėtų užimti lyderio vaidmenį kuriant lygias galimybės visiems. Ir manau, kad šis komitetas suvaidins pagrindinį vaidmenį. Dėkoju ir džiaugiuosi būdamas to komiteto nariu. Sveikinu, ponė. Pirmininkė, aš esu Michaelas Kešmanas, dešimt metų jau esu parlamentaru. Anksčiau dirbau teisingumo vidaus reikalų srityje, skaidrumo, žmogaus teisų srityje. Turiu du siekius. Pirmiausia, sukurti tokį pasaulį, kur vis, su visais būtų elgiamasi vienodai. Kitas mano siekis yra, kad politikai kalbėtų mažiau ir daugiau dirbtų. Dabar dešimtasis, dešimtoje vietoje sėdintis parlamentaras. Aš esu Broncijas Derosa, esu Airis, Leiboristų partijos narys, socialistų demokratijos frakcijos narys. Mano pagrindinis komitetas yra užimtumo ir socialinių reikalų komitetas, kaip ir buvo jau visus dešimtį metų. Ir aš manau, kad yra nemažai panašumų tarp šių dviejų sričių - užimtumo, socialinių reikalų ir tų klausimų, kurie yra susijęs su vystimosi komiteto darbu. Ir aš manau, kad daug dėmesio turime skirti tam, kad uh, mūsų tūkstantmečio vystimosi tikslai būtų pasiekti ir ypatingai padoraus darbo klausimas būtų išspręstas, nes tai yra labai aktuolus klausimas ir išsivyšiusiams šalims ir besivystinčioms valstybėms. Dėkoju. Felicidades, prezidenta, Janos. E, sveikinu, e, ponė pirmininkė. Ir taip pat vicepirmininkus, aš esu Martinės Martinės. Jau dešimtį metų dirbu šiame komitete ir ilgą laiką buvau socialistų frakcijos koordinatorius vystimosi komitete. Buvau ir pakaitinis narys, ir vicepirmininkas, ir taip pat e, socialistų frakcijos vicepirmininkas. Na ir aš bandysiu ne vien tik tai aktyviai dirbti šiame komitete, bet taip pat bandysiu, dirbdamas parlamento biure, apginti visus šio komiteto siekius ir uh, darbus, kadangi tai yra labai reikšmingas komitetas, ypatingai jeigu kalbame apie pasaulį, jo viziją, to, tame pasaulyje ES turi suvaidinti labai svarbu vaidmenį, remiantis mūsų vertybėmis, teisingumu ir solidarumu. Dėkoju. Aš esu Andrikė Herrero, esu socialistas iš Ispanijos, esu naujasis Europos parlamento narys. Anksčiau dirbau Ispanijos vyriausybėje švietimo srityje. Taip pat santykiuose tarp parlamento ir vyriausybės. Na ir pastarasis mano darbas prieš tampant Europos parlamento nariu buvo vienas iš Ispanijos vyriausybės kanceliarijos vadovų buvau ir e, vystimosi politika krizės laikotarpiu yra gan e, na, rizikingas rytis, jai kyla daug rizikos pavojų, tačiau dabar tampa dar labiau aišku, kad e, klėstėjimas, orumas yra tikrosios vertybės mūsų pasaulyje, tai yra tos vertybės, į kurias turi visi turėti teisę. Ir jos yra būtinos, jeigu mes norime pasiekti savo tikslų. Dėkoju. Ačiū, aš esu Norbert Noizer, esu iš Rheinland-Pfalz federacinės žemės. Mane pirmą kartą išrinko į Europos parlamentą, prieš tai 18 metų dirbau savo federacinės žemės vyriausybę, taip pat glaučiai bendradarbiavau su įvairiamis nevyriausybinėmis organizacijomis. Mes dirbsime iki 2014 metų. 2015 metais turėtų būti gyvendinti tūkstantmečio strategijos tikslai. Taigi mes turėtume prisidėti prie to, kad būtų įgyvendinti tūkstantmečio plėtros tikslai. Na ir aš su nekantrumu laukiu bendradarbiavimo. Ačiū pirmininkė. Aš esu David Sasoli, esu iš Italijos, Romos Aš atstovauju socialistų ir demokratų alijansą. Mane pirmą kartą išrinko Europos parlamente, taigi tai yra mano pirmoji kadencija. Manau, kad mūsų komitetas užima labai svarbų strateginį vaidmenį tiek visoje ES, tiek ir pasaulyje. Dabar ekonominės krizės metais ypatingas dėmesys turėtų būti skirtas bendradarbiavimui ir vystimuisi. Mes turėtumėm prisidėti prie teisingumo, o taip pat ir prie vystimosi politikos įgyvendinimo. Ačiū, aš Patrik Tirolien. Aš pagal profesiją esu mokytojas, esu iš Krumbo e, seninijos Gvadelupoje. Mane visiškai neseniai išrinko į Europos parlamentą. Anksčiau aš dirbau su ekonominės partnerystės susitarimais. Na ir darysiu viską, kad mano rinkiminė apylinkė, tai yra Gvadelupė, mano atstovavimo teritorija Gvadelupė, kad būtų tinkamai įtraukta į ekonominių partnerysčių gyvendinimą.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 Labai ačiū. Aš esu Teo Karus. Europos parlamente atstovauju Kiprą. Ne vienerius metus dirbau Kipro universitete dėstytoje, taip pat dirbau ir Kipro parlamente. Ne vienerius metus aš bendradarbiauju su nevyriausybinėmis organizacijomis, kurios gina žmogaus teisės visame pasaulyje. Aš esu Aš esu chirurgė ir dirbau ne vienerius metus Afrikos, Azijos, Karibų jūros regiono ir Latino Amerikos šalise. Aš ten dirbau kaip savanorė. Manau, kad turėtume prisimti daugiau įsipareigojimų trečių už pasaulio šalių atžvilgių. Padedami besivystančioms šalims mes galime padėti kovoti su klimato kaita, pandemijomis, o taip pat ir su nelegalia migracija. Taigi mūsų komitetas gali iš ties du nuveikti ir aš darysiu viską, kas nuo manęs priklauso, tam, kad mūsų darbas būtų sėkmingas. Euh, mon nom, euh, je m'appelle Chambaveri, je suis hongrois, <clears throat> je suis membre euh, suppléant. Aš esu vengras, ir esu dirbęs nuo 2004 metų parlamente, rengiau pranešimų ir rengiuosi labai rimtai dirbti šiame komitete. Ačiū. Ich heiße Birgit Schnieber-Jastram, komme aus Hamburg. Ačiū, aš esu Birgit Schnieber Jastrem, esu iš Hamburgo, tai yra didžiulis miestas šiaurės Vokietijoje. Mane pirmą kartą išrinko į Europos parlamentą, anksčiau aš esu dirbus Vokietijos Bundestage, taip, ir, taip pat ir Hamburgo miesto taryboje. Esu nekartą keliavusi besivystančios šalis, su didžiuliu nekantrumu laukiu darbo šiame komitete. Ačiū.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 Dirbu aplinkos saugos rytyje, mane ypač domina tvarus vystimasis. Dalyvauju kampanijose skirtose kovai su klimato kaita. Manau, kad tai didžiausias žmonijos iššūkis, iššūkis žmoniai dabar. Taip pat domiuosi vystimusi Manau, kad šis komitetas yra ypač svarbus. Mūsų laukia penki metai, per kuriuos turime įveikti klimato kaitą. Turime pagalvoti apie tai, kaip galėtume padėti kitoms valstybėms, padėti joms kovoti su klimato kaita. Manau, mums tenka prievolė užtikrinti, kad visi pasaulio piliečiai turėtų galimybę gyventi oriai ir naudotis tokiais gamtos ištekliais kaip vanduo. Tai yra svarbiausias mūsų laukiantis iššūkis ir turime pasinaudoti šią galimybę ir jį priimti. Ir džiaugiuosi, kad man tenka galimybė suvaidinti vaidmenį čia. Äh, Pone pirmininkė, esu vienas iš septynių Slovenijos atstovų parlamente. Todėl džiaugiuosi galimybę kalbėti gimtają kalbą. Džiaugiuosi, kad dirbu šiame komitete nes visą gyvenimą esu dirbęs valstybės tarnyboje, esu buvęs žurnalistu, taip pat dirbęs šalies parlamente, taip pat esu buvęs mm, ambasadoriumi bei šalies užsienio reikalų ministru. Manau, kad mes turėtumėme kurti ne ES tvirtovę, bet, bet tiltus, nutiesti juos link žmonių, kurie nori pažangos kad nebebūtų žmonių e, laiveliais bandančių pasiekti Italijos ar Ispanijos salas. Turime užtikrinti naują vystimosi formulę, kuri už, pa, užtikrintų, kad mes visi būtume lygus ir kad vis, visi turėtume tas pačias galimybes gyvenime. Done, made... Kolegos, aš esu Bill Newton Dunn, E, esu iš Junktinės karalystės, iš East Midlands e, regiono. Mūsų žymiausias atstovas yra Robinas Hudas, e, kuris atimdavo iš turtingųjų ir padalindavo gerybės skurdiesiems, taigi tai mūsų komitetui tikrai naudingas dalykas. Uh, Aš taip pat dirbu aplinkosaugos komitete, mane domina klimato kaita, manu, o tikiuosi, kad bus naudingas šiam komitetui. Ačiū. Merci, Madame la Présidente. Je tiens aussi d'emblée à vous féliciter pour euh, votre. Ačiū, ponė pirmininkė, noriu Jūs pasveikinti su išrinkimu iš šio komiteto pirmininko postą. Ir nu, noriu pasakyti, kad nuo 1999 25 dirbau šiame komitete. Taip pat noriu pasakyti, kad e, Noriu pasakyti, kad mane ypač domina aplinkos saugos rytis, taip pat domiuosi gynybos klausimais. Dirbau taip pat struktūroje, kuri rūpinosi vakarų Afrikos valstybių vystimusi Tai buvo tikrai įdomi užduotis. Ir dirbdamas ministru rūpinausi, kad Luksemburgas skirtų daugiau, kad Luksemburgas skirtų 0,7 e, procentų savo BVP e, vystimosi tikslams. Ir mums beveik pavyko pasiekti šio tikslo. noriu pasakyti, kad e, mes turime nepamiršti ir to, ką, ką, ką mano apie vystimosi politiką žmonės, kuriems jį yra skirta. E, Pone pirmininkė, noriu pasveikinti Jūs. Aš esu Harlem Desir, socialistas e, iš Prancūzijos. Aš esu pakaitinis narys šiame komitete, esu visateisis narys Tarptautinės prekybos komitete. Uh, esu dirbęs jau Europos parlamente. Mane ypač domina prekybos politikos ir vystimosi politikos santykis. Manau, kad didžiausias iššūkis mums iškilantis yra ES veiksmų nuoseklumas. Neturėtumėme vieną ranką dosniai dalyti gerybės, o kitą ranką užprimesti ekon, tokią ekonomiką ir ekonomikos ir prekybos politiką, kurią siektume e, labai egoistiškų tikslų Mums reikia užtikrinti nuoseklumą tarp prekybos ir vystimosi politikos ir tikiuosi to ir siekti dirbdamas šiame komitete. Ja, mein Name ist Gabi Zimmer, ich komme aus Deutschland und... Äh, Aš esu Gabi Zimmer, iš Vokietijos atstovauju kairiuosius Europos parlamente, antrąją kadenciją dabar dirbsiu ir džiaugiuosi turėdama galimybę tęsti savo darbą vystimosi komitete, ypatingai kreipsiu dėmesį į kovą su skurdu, ypač e, besivystančiose šalyse, o taip pat e, ir tūkstantmečio vystimosi tikslams be abejo skirsiu daug dėmesio, taip pat vystimosi pagalbai Europos Sąjungos skiriamai. Ačiū. Bonjour, je vous salue pour la deuxième fois, donc mon nom est Sveikinu su jumis dar kartą. Esu Katrin Gres, esu nauja parlamento narė žaliųjų frakcijoje ir norėčiau dar kartą pasakyti, kad esu labai laiminga, kad ponia Žoly yra išrinkta naująją komiteto pirmininkę. Aš manau, kad mano pagrindiniai prioritetai bus štai kokie. Jų bus trys. Pirmiausia, norėčiau susitelkti ties aplinkosaugos vystimosi klausimais ir uh, kova su palankės mokesčių sąlygas kuriančiomis zonomis. Na, geografinė prasme aš labai domiuosi žaliųjų politika Latino Amerikos šalyse. Uh, Aš esu žaliųjų e, frakcijos atstovės, mano vardas yra Keller, esu naujai išrinkta parlamentarė, esu Brandenburgo žaliųjų partijos pirmininkė ir buvau jaunųjų žaliųjų e, vadovė Europoje. Per pastarosius keletą metų mes daugiausia dėmesio skiriame vystimos imigracijos klausimams ir aš norėčiau, kad mes komitete daug dėmesio skirtumėme klimato kaitos poveikiui e, vystimosi politikai ir besivystančiams šalims. Dėkoju. Ja, goedemiddag. Uh, alle voorzitters allereerst van harte gefeliciteerd. Labadiena. Norėčiau pasveikinti visus prezidimo narius. Esu Katrin Liotard, esu iš Niderlandų. GUE frakcijos atstovė Europos parlamente esu išrinkta antrajai kadencijai. Ankstesnėme eh, parlamente aš domėjausi aplinkosaugos, maisto e, saugos ir žemės ūkio klausimais. Tai pagrindinės man aktualios temos ir aš labai džiaugiuosi, kad dabar aktyviai galėsiu pasireikšti ir šiame komitete. Aš manau, kad susidurėme su labai svarbiais iššūkiais šiame komitete, nes daug žmonių pasaulyje gyvena giliame skurde. Iš dalies dėl to, kad keičiasi klimatas, ištiko mūsų klimato krizė ir taip pat dėl to, kad yra priimami politiniai sprendimai arba jie nėra priimami. Ir dėl to mes turime nuveikti daug darbų šiame komitete. Ir taip pat tikiuosi, kad galėsime suvaidinti labai pozityvų vaidmenį. Per pastarosius keletą metų aš daug domėjausi sausrų klausim, problema, taip pat sanitarinių paslaugų tiekimu ir taip pat vystimos politikos tam tikrus aspektus ir tikiuosi, kad mes galėsime kartu vieningai tas problemas išspręsti. Dėkoju ir išvengsime politinių nestarimų. Pirmininkė, nematau jūsų e, pavardės, bet dabar jūs esate kitas kalbėtojas. Ačiū, ponė pirmininkė, aš esu Judet Sakrantinį, esu Niderlandų žaliųjų atstovė daug dirbau vietos savivaldos politikoje pastarosius dešimt metų ir taip pat daug dėmesio skyriau vystamai pagalbai. E, dėrėjausi Kimberly procese dėl neapdorotų deimantų. Tomėjausi iškastinę pramonę, naftą, medieną, auksų panašiai. Taip pat daug sprendžiau žmogaus teisų e, problemų Angoloje, Mozambike, laisvų rinkimų, sąžiningų rinkimų, demokratijos klausimais. Taigi aš esu labai aistringa žmogaus teisų gynėja ir labai džiaugiuosi, kad esu šiame komitete pakaitinė nare. Ja, jag heter Isabella Lövin och kommer... Aš esu Izabela Lövin, esu iš Švedijos, esu žaliųjų frakcijoje ir esu nauja uh, parlamentarė nuo Švedijos žaliųjų partijos. Eilę metų dirbau žurnaliste Švedijoje, rašiau kultūros temomis, bet pastaraisiais metais daugiau vis pradėjau rašyti ir apie aplinkosaugos klausimus. Esu išleidusi knygą apie žuvininkystę ir žvejybos išteklių nykimą, išeikvojimą. Uh, ES politiką šioje srityje, taip pat bandžiau panalizuoti Afrikos problemas ir taip pat e, ekonominės partnerystės susitarimus, kokią įtaką tie susitarimai padaro neturtingiams žvėjams, visiškai, kurių gyvenimas visiškai priklauso nuo žuvų išteklių. Taigi aš esu žuvininkystės ekspertas. Ir domėjimasis tais klausimais mane atvedė į vystimosi komitetą. Aš tikiuosi, kad galėsiu tinkamai prisidėti sprendžiant e, tokius klausimus ir manau, kad tai labai svarbus komitetas atinantiems penkeriems metams, nes yra įsipareigojimų klimato srityje, kuriuos teks prisimti ES. Ir aš manau, kad daug pinigų, tikiuosi, kad daug pinigų bus investuota į besistenčias valstybės. Svarbu, kad tos investicijos e, atneštų naudos besistenčiams valstybėms. Ar nieko nepamiršau? Ar visi prisistatė, klausė pirmininkė. Ar visi e, tikrieji ar pakaitiniai nariai yra prisistatę? Panašu, kad visi jau prisistatė. Na ir aš norėčiau pasakyti, kad man didžiulį įspūdį paliko mūsų komiteto narių įvairovė, jų patir, įvairi patirtis. Yra asmenų kurie turi labai gilių teorinių ir praktinių žinių. Ir aš esu įsitikinusi, kad mes visi kartu galėsime padaryti įtaką vystimosi politikai Europoje. Mūsų darbo atvarkėje dar yra vienas klausimas, tai yra kiti klausimai. Ar yra mūsų komiteto narių, kurie negali palaukti iki uh, kito, tai yra rydienos mūsų komiteto posėdžio ir noriu pasakyti dabar. Jeigu ne, tuomet mes posėdžiausime rytoj pusė vienuolikos. Taigi nuo pusės vienuolikos iki pusės pirmos mes ketiname rytoj posėdžiauti. Prieš tai vyks koordinatorių posėdis, kuris vyks nuo 9 iki pusės 11. Taigi admi, mano administratorius frakcijos sekretorius pristatys, pasakys, kurioje salėje vyks mūsų susitikimas. PHS 1A2. Šioje salėje vyks mūsų posėdis. Puiku, tikiuosi visus jūs pamatyti rytoj pusė 11. Tai yra pirmasis posėdis, kurį dabar mes ir baigiame.